Pan prezydent! So good morning, colleagues. If everybody can... Sveiki, kolegos. Prašom visų sėsti. Tuomet pradėsime balsavimo procedūrą. Daug turime klausimų, dėl kurių reikės balsuoti. Pradėsiu nuo darbo tvarkos, ponas Karimas. Pirmininkė, Figaro laikraštis šį rytą praneša, kad praeitą savaitę žurnalistas ne tik e, su ginklo kopija įėjo į parlamentą, bet labai netgi priartėjo prie princo Čarzo, kuris yra busima Brita, e, Junktinės karalystės e, valstybės galva. Uh, Ar galite užtikrinti šiandieną, kad į saugumo klausimus žiūrima rimtai, o gal parlamento biuras tik tai slaptai atlieka peržiūrę saugumo priemonių ir galbūt ta peržiūrė bus e, iš tikrųjų rimta, tikiuosi, o ne tik tai kažkoks paviršutiniškas bandymas ką nors pakeisti. Dėkoju, ponė Karimai e, patikinu Jūs, kad mes labai rimtai žiūrime į šį klausimą. Kiek žinau, iš pirmininkų suėgos buvo svarstamas šis klausimas ir galite būti tikras, kad e, iš tikrųjų parlamentas labai rimtai žiūri į šį klausimą. Dabar balsavimai. Atsižvelgiant į nesenus poslinkius dėl žiniasklaidos įstatymo Vengrijoje, e, pasiūlymas dėl rezoliucijos e, dėl šio įstatymo šiandieną turi būti peržiūrėtas, taigi siūlau atidėti balsavimą pagal 177 taisyklę ir jos ketvirtą pastraipą. Tolesnių veiksmų sprendimas ir tvarkaraštis bus aptarti pirmininkų sueigoje. E, ketvirtadienį, kovo trečią dieną. Kas nori pasisakyti už tokį pasiūlymą, kad atidėtume balsavimą? Niekas nenori pasisakyti už. Kas nori pasisakyti prieš? Pone Weber, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad po pastarųjų dienų įvykių e, komisaras pamatė kai ką, tačiau ne parlamentas. Mes turime dabar atidėti balsavimą dėl rezoliucijos, nes reikia pakoreguoti rezoliuciją atsižvelgiant į naujus įvykius. Taigi išgirdome pasisakymą už pasiūlymą atidėti, kas prieš, kas nori pasisakyti. Jeigu niekas nepasisako prieš, balsuojame kas už atidėjimą. Prieš, susilaikę. Patvirtintas pasiūlymas, šį klausimą atidėsime. Kitas darbo tvarkės klausimas. Pono Salbos Bidegen e, pranešimas dvišalės apsaugos nuostatos ES Korejos laisvos priekybos susitarime. Balsuojame dėl viso teksto ir dėl 55 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo, kas už prieš susilaikė priimta. 56 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta priimta, 57 už prieš susilaikę priimta. Balsuojame dėl visos teisėkros rezoliucijos. Balsavimas yra vardinis. Prašom pradėti balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Kitas klausimas - pono Kalfino pranešimas. ES garantija Europos investicijų bankui e, paskol, e, dėl galimų nuostolių projektams e, vykdomiems už ES ribų. Taip pat dėl viso teksto balsuosime pirmiausia pakeitimą žodžiu, ponia Kalfinai. Pirmininkė, gerbiami kolegos atsižvelgiant į pastarosius įvykius Šiaurės Afrikoje, Viduržėmio jūros regione, demokratinius pokyčius ir pasiekmes įvykių, kaip kad migracijos srautai link ES, noriu pateikti pakeitimą žodžiu ir įdėti, įtraukti į pranešimą tam tikrų konkrečių skaičių. Dėl pirmo priedo nauji skaičiai, dėl B punkto partnerystės šalys 13 milijardų 664 milijonai, viduržėmio jūros šalis 9 milijardai 700 milijonų. Ir antrame straipsnėje, pirmoje pastraipoje bus paskait, pakoreguoti skaičiai, kalbama apie 29 milijardus 567 milijonus ir bendrasis mandatas 27 milijardai 567 milijonai. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Kalfinai. Ar kas nors prieštaraujate tokiam pasiūlymui? Nematau. Balsuojama vardiniu būdu dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar jau balsavote visi? Balsavimas baigtas. Priimtas. Trečiasis pakeitimas, vėl vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Jeigu turite problemų dėl e, balsavimo aparatų, atsiūsime technikus. Balsavimas baigtas. Priimtas. Balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo. Kas už, prieš, susilaikę, e, priimta. Dėl visos teisėkuros e, rezoliucijos balsavimas yra vardinis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, sveikinu pranešėją. Kitas klausimas. Ponios Tadi pranešimas dėl ES ir Korejos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo. Matau, kad pranešės norėtų tarti žodį. Aš tik norėčiau pirmininkė padėkoti komisijai, šešėliniams pranešėjams. Šis laisvosios priekybos sutarimas yra nepaprastai svarbus Ir parlamentas dabar turi puikią progą pritarti šiam sustarimui, pateikti minčių, kurios bus, kurios bus labai naudingos ateityje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Taigi, šinuos, dėl šio nuostabaus sustarimo balsavimas yra vardinis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta. Sveikinu poną Stadį. Kitas balsavimas - septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos padėtis Egipte. Padedame nuo devintos pastraipos dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas, balsavimas vardinis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktoji pastraipa, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pastraipa, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš prieš, susilaikę, priimta. Kitas balsavimas, trys pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl ES strategijos dėl e, nu, Dunojus regiono įgyventinimo. Pirmąjį pakeitimą atsėmė autoriai, balsuojame dėl visos rezoliucijos, balsavimas yra vardinis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta labai aiškia balsų persvara. Toliau šeši pasiūlymai rezoliucijai dėl teisinės valstybės arba įstatymo viršienybės Rusijoje. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas klausimas pasiūlymas vysti, iš vystimosi komiteto dėl pasaulio banko energetikos strategijos. Pradedame nuo antrosios pastraipos dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Mano nuomonė atmesta. Gerai. Reikėtų pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Man atrodo, vėl reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas, antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Vėl tikrinkime, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta. Septintoji pastraipa dalimis pirmoji, kas už prieš, susilaikė. Man atrodo, kad vėl reikia pasitikrinti. Pradėkite balsuoti elektroniniu būdu. Baigėme. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dešimtoji pastraipa. Vėl dalimis. Pirmoji už prieš, susilaikė, vėl tikrinkime, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktoji pastraipa, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikę. Tikriname elektroniškai. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, vėl pasitikrinkime, prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. A konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė. Vėl pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Prašom. Balsavimas baigtas. Priimta. C konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Congratulations. Sveikiname. Kitas punktas. Balsuosime dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl strategijos Europa 2020. Pradėsime nuo trečiosios dalies, balsuosime dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, balsuojame vardiniu būdu, prašome balsuoti. Ar visi spėjo balsuoti, jeigu tai balsavimas baigtas? Priimta. Dabar pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ponas Bulman turi žodinį pakeitimą. Prašom, ponė Bulman. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcijos vardu aš norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu, kuris atspindėtų lygias galimybės ir lyčių lygybę kad tai būtų įtraukta į ES strategiją 2020. Lyčių lygybė yra pagrindinis tikslas siekiant ES 2020 tikslų, taigi kreipiamasi ir raginama, kad moteris turėtų lygias teisės dalyvauti darbo rinkoje ir kad moteris dalyvautų profesinio rengimo programuose. Taigi taip pat ragina panaikinti tą mokesčių skirtumą, kuris egzistuoja tarp moterų ir vyrų. Dėkoju, sako pirmininkas, ar bus prieštaraujančių. Jeigu ne, mes balsuosime dėl žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktoji dalis, balsuosime dalimis. Pirmoji dalis balsuojame vardiniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas. Priimta, dabar balsuojame dėl antrosios dalies. Baigiame balsuoti, dar ne. Ar visi spėjo balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar 13 dalis, balsavimas dalimis. Balsuojame dėl pirmosios dalies, vardiniu būdu, prašom balsuoti. Jokių nusiskundimų nėra, balsuoti baigiame, priimta, antroji dalis, prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat priimta 20 dalis, Vard, balsavimas dalimis. Balsuojame dėl pirmos dalies vardinių būdų. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl antrosios dalies vardinių būdų. Balsavimas baigtas. Priimta. 21 dalis. Balsuojame dėl pirmos dalies. Vardinių būdų, prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar antroji dalis. Vėl balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas, priimta. 23 dalis, balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti aiškia dauguma priimta. Dabar antroji dalis. Pradedame balsuoti, sako pirmininkas. Atsiprašau, susipainiojau. Taigi balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. 26 pastraipa kas už, prieš, susilaikė, priimta. O dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikinu visus. Kitas punktas. Balsuosime dėl rez, pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurį pateikė užimtumo ir socialinių reikalų komitetas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimo. Pradedame nuo ketvirtos pastraipos, balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta labai aiškia balsų dauguma, septintoji pastraipa. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta? Aštuntoji pastraipa kas už, prieš susilaikė priimta. Deviniolikta pastraipa, dvi dalis, balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, už, prieš susilaikė priimta. Dėl darbo tvarkos norite pasisakyti? Atsiprašau, kad pertraukiau jūs, tačiau mano aparatas neveikia. Netrukus atsiusime jums techniką. Dabar balsuosime dėl visos bendros rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl ponios Beres parengto pranešimo dėl valstybių narių žimtumo politikos gairių. Balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi spėjote balsuoti, jeigu tai balsavimas baigtas? Ir aiškia balsų persvara patvirtintas. Kitas balsavimas. Balsuosime dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl kylančių maisto kainų. Pradėsime nuo penkto pakeitimo. Balsuojame vardiniu būdu. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta šeštas pakeitimas. Vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašoma balsuoti. Baigiame balsuoti. Trečią kartą atmesta. Dabar penktoji pastraipa dvi dalys. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Dabar. Ar norėtumėte pasitikrinti? Jeigu tai, balsuokime elektroniniu būdu, prašome balsuoti. Balsuojame dėl penktosios pastraipos antrosios dalies. Prašome balsuoti. Atmesta. Taip. Jūs buvote teisus. Dabar Devintas pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar šeštoji pastraipa, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtoji pastraipa, turime dvi dalis, balsuojame dėl pirmos, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Galime pasitikrinti, balsuokime elektroniniu būdu, man regis, kad priimta, bet pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Aiškiai buvo priimta. Taigi prašyčiau kitą kartą labai aukštai pakelti rankas. Dabar 13 pastraipa, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 11 pakeitimas, balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta penkiais balsais. 21 pastraipa kas už? Prieš Susilaikė priimta. 23 pastraipa, 3 dalys, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, trečioji dalis už, prieš, susilaikė pasitikrinkime, prašome balsuoti, 23 pastraipa, trečioji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 pastraipa, 3 atskiros dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis, balsuojame vardiniu būdu, prašome. Baigiame balsuoti. priimta. Septintas pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trijų balsų persvara. Dabar perėsime prie antro pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. Mm -hmm. Dabar ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. D. Konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Taigi, kolegos, balsavimo dalis baigėsi. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Mums prireikė lygiai 28 minučių ir 20 sekundžių. O dabar perėsime prie balsavimo motyvų išaiškinimo. So, thank you very much. Great. Didn't take 40 minutes.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 Taigi, balsavimo motyvų paaiškinimas. Pradedame nuo uh, e, Salva Zidegen pranešimo. Ponas Mikolašik.